Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? Kolegos, prašau visų susikaupti ir visų pirma turime įtvirtinti darbo tvarkės projektą. Ar galiu, galiu daryti prielaidą, kad ją patvirtiname? Jei taip, pereiname prie paskutinio posėdžio protokolo tvirtinimo. Joms taip pat darau prielaidą pritarėme. Ačiū. Ir toliau kiti du punktai. Pradėsime nuo minimalaus jūrininkų rengimo, teisės aktos skirto šiam klausimui ir dalinio jo keitimo. Noriu akcentuoti tai, kad pasiūlyme dėl direktyvos siekiame perkelti į ES teisę pastaruosius pakeitimus įvestus į konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir būdėjimo normatyvų e, padarytų 2011-aisiais Maniloje įvykusioje konferencijoje. E, galimybių teikti pakeitimus komisijos pasiūlymų yra nedaug, išskyrus tais klausimais, kurie išimtinai susiję su procedūromis Europos Sąjungoje. Pagrindinės konvencijos, e, pagrindiniai konvencijos pakeitimai susiję su e, įgaliojimu, griežtesnės nuostatos surengimu ir vertinimu, taip pat kad reikala, atnaujinti reikalavimai dėl fizinio parengimo. Ir jeigu pavyktų pirmininkančiai valstybei sparčiai susitarti dėl šio susitarimo, galėtume pakeisti, e, įtraukti šios konvencijos nuostatus, kurios e, įsigaliojo 2012 sausi ir numatyta, kad trilogas galėtų vykti e, birželio mėnesį. Kaip jau sakiau, tai yra nuostatų perkelimas, kurios jau yra patvirtintos tarptautinėje organizacijoje, kurios susitarančiomis šalimis yra es valstybės narės. Aš kaip pranešėjas e, turiu pasirūpinti tuo, kad tai, dėl ko susitarta tarptautinėje jūrų organizacijoje, būtų e, kad tos nuostatos, jeigu jos neprieštara Europos Sąjungos nuostatoms, būtų įtrauktos į ES teisę ir suderintos su kitais ES teisės aktais. Noriu taip pat priminti, kad mes jau vėluojame įtraukti šias nuostatas, nes jos įsigaliojo konvencija 2012 sausio mėnesį. Nemanau, kad reiktų toliau vilkinti konvencijos nuostatų perkelimą ir būtent todėl esu nusiteikęs siekti susitarimo e, dėl šio teisės akto pasiūlymo per pirmąjį svarstymo etapą. Dabar pakeitimai. Iš viso pateikti 96 pakeitimai šiam komisijos pasiūlymui. Po diskusijų, kai kurie iš jų atsiimti, o 20 pakeitimų nebus teikiama balsavimui, nes jais teikiami tik lingvistiniai pakeitimai arba techninio pobūdžio suderinimai, arba tai yra atapatus kitiems pakeitimai. 29 pakeitimuose, kuriuos teikia nuomonė e, rengiantis užimtumo komitetas. Aš pats pateikiau septynis pakeitimus, iš jų keletą tam, kad e, patobulintume tekstą, kad jis taptų iškesnis pakeitimai dėl turinio, taip pat dėl statistinių duomenų perkelimo iš valstybių narių, dėl jūrininkų profesijos ES lygmenių, e, reikalavimai susijęs su duomenų apsaugos nuostatomis ES. Šiuo klausimu e, užimtumo komitetas teikia pasiūlymų, kur, kuriems aš pritariu. Esu dėkingas poniai Vlasto už tai, kad atsiemė kai kurios savo pakeitimus 47, 49, 56, 57, 58, 59, 60 e, ir kitus, nes jie būtų sukėlę problemų derantis su dėryba, kaip ten bebūtų, jie visi apimti pono Kumutsakos 38 pakeitime, kur e, E, daromos nuorodos į konvencijoje numatytus mokymus ir jūrininkų mokymą dėl kovos su piratavimu. Taip pat žinau, kad ponia Vlasto teikia pakeitimą, ar teiks pakeitimą žodžiu dėl kalbos, dėl kalbų mokėjimo ir ji siūlo išbraukti nuorodą į anglų kalbą. Manau, kad tai yra naudinga. Uh, Negaliu palaikyti pono Tūso pakeitimų, nes jie peržengė e, šios konvencijos perkelimo e, apriepti ir tie siūlymai jau galioja es teisės aktuose. Ir aš ne, neparemiu tų pakeitimų, kuriais apriepiama plačiau nei mūsų aptariamos konvencijos tekstas ir ES teisės aktai. Palaikau siūlymus dėl. E, Dėl konstatuojamosios dalies punktų, nors nemanau, kad šitie pakeitimai yra absoliučiai būtini. Kai kurie patikti pakeitimai nesusiję su šiuo pasiūlymu, tai yra siūloma e, šios konvencijos nuostatų aprepti praplėsti ir taikyti ją visiems įgulos nariams, o ne tik jūrininkams. Noriu priminti 2006 metų teisės aktą, kuris uh, konvencija, kuri gal, taikytina visiems įgulos nariams ir, ir jis įgalios, kuomet visos valstybės narės ją ratifikuos. Norėčiau paraginti šešėlinius pranešėjus paremti kompromiso tekstą, kurio, dėl kurio susitariau su žimtumo komitetu, dėl išimčių taikomų uh, e, įprastinėms gelbėjimo operacijų valandoms ir uh, mes to kompromiso tekstą tikimės jums išdalinti prieš balsavimą, kuris numatyta rytojui. Manau, kad tas pakeitimas, tas kompromisas yra reikalingas, nes jame suformuluoti nu, tiksli nuoroda į dabar galiojančius ES teisės aktus ir numatyti uh, poilsio laiko apribojimai, kaip tai numatyta Manilos konvencijoje. Tiek apie pakeitimus bet noriu pakartoti, jog šio mūsų darbo tikslas, mūsų e, pranešimo tikslas suderinti Manilos konvencijos nuostatas su ES teisės aktais, integruoti tas nuostatas ir užtikrinti, kad tais atvejais, kuomet ES teisės aktai numato mažiau nei Manilos konvencijos nuostatos, kad mes integruotume Manilos konvencijos nuostatas. Jeigu mano nuomonė, kai kur nariai nueina toliau, tai yra peržengę šio pranešimo apriepties ribas, tais atvejais dėje aš rašau minusą prie pateiktų pakeitimų pasiūlymų. Taigi, su šia, po šios įžangos esu pasirengęs suteikti žodį ponui Kūnui, kuris kalbės pono Kumutsakos vardu, bet prieš suteikdamas jam žodį, noriu pasakyti, kad šešėliniai pranešėjai buvo labai e, naudingi ir noriu jiems už tai padėkoti. Pone Kūnai. Äh, ačiū pirmininkė už žodį, ačiū ir už e, šį pranešimą, kurio rengimui jūs vadovavote. Komatsakos vardu galėčiau pasakyti štai ką. Mes visiškai pritarėme jūsų rekomendacijoms, ypač dabar, kuomet ES tarptautinės jūrų organizacijos Manilos konferencijos rezultatų negali tiesiog ignoruoti, mes negalime nuo jų atsilikti. Taip pat pasakyčiau apie techninį rengimą. Ta galėčiau pasakyti ir apie jūrininkų patentus, techninius patentus. Visose ES valstybėse narėse jiems turėtų būti taikomi vienodi reikalavimai. Ir turėtų būti užduodami vienodi, vienodi patentai, sertifikatai pagal tos pačias medicininės sąlygas. Visa tai turi užtikrinti analogiją. Visi saugos ir saugumo standartai laivyboje, turiuomenį ir keltus, ir kruizinius laivus, ir kitus laivus, mes viskam pritarėme. Taip pat pritarėme ir tiems pakeitimams, kurie atitinka tokį tikslą. O būtent mes neturime atsilikti nuo Manilos konferencijos rezultatų, tai yra visiškai aišku. Na, o kalbant apie ambicingesnius tikslus, tai situacija yra komplikuota, sudėtinga. Ponas Simpson sakė, kad tarptautinėje jūro organizacijoje atskirai veikia visos ES valstybės narės. ES nėra prisijungusi kaip panarėja. Toliau rengimas kovai su piratais. Na, pažvelkime į paskutinius rinkimų rezultatus į tai, kas vyksta Afrikos rage. Piratai tiesiog siautėja. Iš tikrųjų ir toliau turėtumėm su piratais kovoti, toliau turėtumėm vykdyti Atalanta misiją. Taigi, tokios būtų mano paskutinė, pa, pagrindinės pastabos, kurias išsakyčiau kolegos vardu. Man atrodo, kad tiek su komisija, tiek ir taryba mums pavyks susitarti. Baigdamas dar kartą dėkoju pranešėjui Simpson. Ačiū. Taylor, Ačiū, Knakintinas Teilė iš Žaliųjų. Liberalų nieko nėra. Gal ponia Bilbao? Vietoje pono Udžijas kalbėsite turbūt. Ponia Bilbao visuomet kalba <laughs> už liberalus, tai tada pirmąją suteiksiu žodį. Taip. Por su intuición, mi compañero, el señor Ullías, me ha pedido que no podía estar por un problema. Ačiū. Ponas Ullías, eh, mano kolega, mm, atsiprašė, kad negali šiandien būti posėdį ir paprašėme jį pavaduoti. Taigi, jo vardu noriu padėkoti Jums už atliktą darbą dėl komisijos pasiūlymo, dėl jūrininkų rengimo yra testavimo. Labai svarbu yra pasirūpinti, kad jūrininkai būtų tinkamai parengti, kad galėtų gerai atlikti savo pareigas jūroje. Aišku, reikia prisiminti ankstesnę direktyvą dėl jūrininkų mokymo, kadangi čia taisyklės yra peržiūrimos ir ES teisės aktai taip pat yra priderinami. Uh, prie mm, tų pasikeitimų, kurie atsirado dėl, dėl tarptautinės jūro organizacijos patvirtintos konvencijos naujosios dėl jūrininkų rengimo ir atestavimo. Taigi aš mm, labai sveikinu tas nuostas, kurios yra siūlomas jūsų dokumente, kadangi jos tikrai patobulins mūsų teisės aktus ir leis mums prisiderinti prie tarptautinės jūrų organizacijos nuostų. Uh, Labai svarbu, aišku, kad būtų tinkamai renkami jūrininkų asmens duomenys ir valstybės narės privalo pasirūpinti, kad tokie duomenys būtų konfidencialūs, kai yra, kad, kad jų konfidencialumas būtų išsaugotas, kai yra skelbiama informacija viešai ir kad atitinkamai tie duomenys būtų prieinami atitinkamoms tarnyboms, kai jie yra reikalingi. Užimtumo srities nuostos yra labai svarbios taip pat, aišku, ir ypač kalbėčiau apie išimtis taikomas polsio laikui ne tik tai, kai vyksta gelbėjimo organizacijos, bet kaip vyksta ir, pavyzdžiui, atitinkamos pratybos ar, ar kitokie ypatingi mm, atvejai jūroje. Pavyzdžiui, atsimename ir Konkordijos. Ir Kosta Alegra atvejus. Labai svarbu, kad tos uh, sistemos tinkamai veiktų, kai eina kalba apie darbą ir polisio laiką. Labai svarbu, kad būtų laikomasi nustatytų laik, polisio laikotarpį, kurie ir taip jau yra nusta, suvaržyti, apibriežti devyniasdešimt devintų šešiasdešimt trečiame teisės akte Pane Teila, dabar jau jūsų laikas. Čia. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už atliktą darbą, už jūsų parengtą dokumentą. Kaip jūs ir paaiškinote, yra stengiamasi perkelti Manilos konvencijos nuostas į ES teisės aktus. Uh, Taigi mes vadovausimės pranešėjo rekomendacijomis. Mes žinome, kokie yra pateikti pakeitimai ir atidžiai išklausėme pirmininko pastabų dėl visų esminių pakeitimų darimo problematikos pranešime. Bet mes tikrai džiaugiamės, čia e, atveju galime paremti pirmininko pasiūlymus, ypač kai eina kalba, pavyzdžiui, apie duomenų apsaugos e, lygio gerinimą. Tai bendrai vertinant tikrai dėkojame pirmininkui. Ačiū, panas Vandalan. Komplimenten voor uw aanpak. In dit huis, voorzitter, is. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad Europos parlamente Nekarta buvo kritikuota tarptautinė jūrų organizacija, buvo sakyta, kad organizacija veikia per lietai, nelankščiai ir taip toliau. Tačiau pastaraisiais metais iš tikrųjų e, ši organizacija nemažai padirbėjo tokiose sritise kaip sieros kiekis e, kūre, E, jūrininkų rengimas ir taip toliau, taigi galbūt dabar jau reikėtų susilaikyti nuo kritiko šios organizacijos atžvilgių. Aš norėčiau pritarti jūsų požiūrį, pavyzdžiui, dėl kovos su piratais. Europos parlamentas labai aktyviai įsitraukėsi kovą su piratais. Šiuo klausimu vyko ir klausimas. Na ir mes esame įstikinę, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad jūrininkai uh, žinotų, kokia rizika jiems kyla, kad jie žinotų, kad juos gali užpulti ir piratai. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Kalamicas iš komisijos, prašom. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti komiteto nariams už tai, kad jie Taip puikiai prisidėjo prie šio pranešimo formuluočių rengimo. Tai keletas pastabų. Kaip žinia, šis tekstas turėtų būti patvirtintas kiek įmanoma greičiau po Manilos konferencijos. Taigi mes turime paskubėti ir priderinti ES teisės aktus. Taip pat mes pasinaudojame daugeliu jūsų pasiūlymų dėl e, formuluočių ypač dėl to, kaip jūrininkai turėtų būti apmokomi kovai su piratais, apie tai kalbėjo ir ponas Kūn. Vis dėlto, kaip jūs sakėte, turėtumėm laikytis konvencijos formuluočio, taip pat ir darbo laiko direktyvos. Daugelis iš tų pakeitimų, kurios pateikė vienas konkretus komiteto narys, netitinka nei konvencijos, nei direktyvos, taigi mes negalime tų pakeitimų paremti. Jo pakeitimai sukeltų sumaištį. Ir manau, kad iš tikrųjų jie ne, neįsipaišo visą šį procesą. Keletas smulkių pastabėlių dėl kelių pakeitimų. 23, 24, 25 pakeitimai. Na, kalbant apie šios pakeitimus, manau, kad vis dėlto reikėtų kiek įmanoma labiau laikytis konvencijos formuluočių. Galbūt tuos pakeitimus dar būtų galima patobulinti tam, kad jie geriau atitiktų pačios konvencijos tekstą. Antra vertus yra daug tokių pakeitimų, kaip jau minėjau anksčiau. Tai yra ne vien tik nuo 39 iki 43, nuo 52 iki 56, nuo 64 iki 67 šie pakeitimai prieštarauja darbo laiko direktyvai ir negalime jiems pritarti. Daugelį šių pakeitimų pateikė ponas Tūsos. Taigi tiek apie šios pakeitimus. Na, o kalbant apie visus kitus pakeitimus, kuriuos jūs pateikėte, pažiūrėjau, apie duomenų apsaugą, apie statistiką, na, išskyrus apmokymus laivuose, taip pat darbo ir poilsio laikotarpius. Visi pakiti pakeitimai yra tikrai neblogi, mes jiems galėtumėm pritarti, nes jie tikrai patobulina tekstą. Ačiū. Ačiū, ponas Kanamicos. Ačiū, ponė Kanamicos. Balsuosime dėl šio pasiūlymo rytoj, o plenarnėme posėdėje jis bus teikiamas rugsėjo mėnesį bet noriu šešėliniams pranešėjams pranešti, kad aš stengsiuosi beželio mėnesio trilogė. E, ir e, numatyta, numatytas trilogas pietų metu, bet tiesiog noriu informuoti apie tai. Aš sakiau Danams, kad jie turės sumokėti už pietus, sako pirmininkas. Toliau pagal darbo tvarkė. Europos piliečiams ir įmonėms rūpimi klausimai dėl bendrosios rinkos veikimo. Tai yra su vidaus rinkos komiteto rengiamas tekstas. Jūs tikriausiai prisimenate tuos 20 pasiūlymų 20 piliečiams labiausiai rūpimų su vidaus rinka susijusių klausimų. Ir pasiūlymo tekstą vidaus, reik, vidaus rinkos komitetas mums perdavė akcentuodamas du transporto komitetui ypač aktualius aspektus. Pateikti 22 pakeitimai. Ne vienas iš jų nėra labai kontroversiški ir aš manau, kad mes galėsime palaikyti visus juos. Noriu akcentuoti du dalykus e, - automobilių registravimą ir automobilių keleivių teisės. Ir čia noriu aptarti, pakalbėti apie tarp valstybinę automobilių e, registravimo galimybę, nes piliečiai dažnai e, turi vykdyti labai sudėtingas biurokratinės procedūras ir, ir automobilio perregistravimas persikeltų į kitą valstybę daug kainuoja. Kitas svarbus aktualus dalykas - geresnis keleivių teisų užtikrinimas visoje ES erdvėje ir siekimas užtikrinti nuostatus su besikeičiančiomis e, priderinti nuostatas, taisyklės prie besikeičiančių sistemų, papildomi mokesčiai, taip atsirandantis už, įvairias, už kelionės įvairiomis priemonėmis, taip pat daugia rūšio transporto biletai. Taigi, automobilių registravimas kitoje valstybėje narėje. Aš palaikau pakeitimus, kuriuose atkreipiamas dėmesys į didesnę finansinę naštą žmonėms ir raginimą vengti to ir raginimą valstybėms narėms patvirtinti vieningą požiūrį. Tai yra e, pakeitimai antras ir dvyliktas. Palaikau pakeitimus kuriuos patikė Savisar ir uh, e, situacijos e, susidariusios dėl pavokto automobilio susiklastotais registracijos numeriais. Nepalaikau pakeitimų, kuriuose raginama įvesti vieningą automobilio registravimos dokumentą, tai šeštasis pakeitimas, arba tuos, kuriuose raginama suderinti automobilių registravimo procedūras, ponios Tikavo, aštuntas pakeitimas. Nemanau, kad tai būtų geriausias būdas spręsti uh, piliečiams iškyla šias problemas, raginant juos, kuomet jiems tenka registruoti automobilį kitoje valstybėje. Jeigu pažvelgsime į komisijos pasiūlymą, tai pamatysime, kad neseniai patikti pasiūlymai, kaip sumažinti naštą piliečiams, sumažinant e, privalomų dokumentų kiekį, kuriuos būtina pateikti perregistruojant automobilį Tačiau norėčiau išgirsti komisi, komiteto narių nuomonę šiais klausimais. Kalbant apie uh, pakeitimus dėl direktyvos, uh, dėl kelių, dėl automobilių techninės apžiūros patikimumo. Čia vėlgi tai susiję su uh, automobilių registravimu kitoje valstybėje narėje. Tačiau norėčiau uh, sužinoti, ar komisija turi tvirtą poziciją šiuo klausimu. Devintas pakeitimas susijęs taip pat su techninės apžiūros patikimumo direktyva. Norėčiau parašyti, kad ponė Savisar paaiškintų, kas turimo omeny siūlant įvesti vieningą techninės apžiūros patikimumo dokumento patikrą. Galbūt tai yra su kalba, su, su lingvistiniais aspektais susijęs dalykas, tačiau anglų kalba jis yra beprasmis. Visi kiti pakeitimai, mano galva, yra primtini siūlymai sustiprinti keleivių teisų apsaugą, taip pat nu, pasiūlymus dėl bankroto procedūros, trečias pakeitimas ir judumo paslaugų. Taigi, atsižvelgianti visą tai, kolegos, dar kartą pabrėšiu, esu pasirengęs išklausyti jūsų minčių dėl perregistravimo procedūros ir apsikeitimo duomenimis skatinimo tarp duomenų apsaugos pareigūnų valstybėse narėse. Taip pat norėčiau išgirsti komisijos požiūrį į automobilių techninės, techninio patikimumo e, patikrinimo. Pirmasis, pirmasis žodį gauna ponas Bek. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau atsiprašyti, kad šiek tiek pavėlavau į posėdį. Visų pirma, norėčiau pasakyti štai ką. Sveikinu parengus tokį pranešimą. Ačiū už tai, kad tiek daug dirbote. Visų pirma, dėl keleivių teisų ir automobilių registravimo. Man atrodo, kad dar turėsime nekartą progos aptarti keleivių teisės, nes aš savo iniciatyvą rengiu pranešimą šią temą. Manyčiau, kad reikėtų įvertinti, kaip šiuo metu yra laikomasi keleivių teisų, kada jų nėra nesilaikoma, kokios informacijos šiuo klausimu turime. Vis dėlto nereikėtų siektis visiško keleivių teisų harmonizavimo, reikėtų tik tam tikrų pagrindinių esminių teisų harmonizavimo, reikia tam tikro bendro pagrindo Na ir be abejo reikia atsižvelgti į skirtingų transporto rušių specifiką. Dėl bankrotų atveju. 2009 metais Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, tačiau keleiviai vis dar nėra tinkamai apsaugoti, kaip kad parodė nemažai atvejų pastaraisiais mėnesiais. Dabar dėl lengvųjų automobilių registravimo čia turiu pasakyti štai, ką komisija balandžio pradžioje mus, mums tiesiog užbėgo už akių. Komisaras Tajani pateikė pasiūlymą, kaip reikėtų vengti bereikalingos naštos registruojant automobilius, lengvuosius automobilius. Man atrodo, kad komisijos pasiūlymas yra geras. Mes laikomės tokio pat požiūrio, manome, kad reikia mažinti kaštus. pirmininkė, jūs iškėlėte ir techninės kontrolės klausimą. Šis klausimas turėtų būti aptartas europinių lygmenių. Man atrodo, kad e, mano klausimas yra aktualus ir komisijai dėl pripažinimo tarp valstybinių lygmenių. Galbūt tai būtų visai įmanoma. Komisija vykdė konsultacijas ir jų metu paaiškėjo, kad daugelio ES valstybių narių teisininkams kyla problemų, kai reikia susisiekti savo klientais kitose valstybėse narėse. Man atrodo, kad reikėtų sukurti bendrą domenų banką, domenų bazę ir užtikrinti geresnį, geresnius informacijos mainus. Dabar dėl pakeitimų. Norėčiau pasiteirauti kolegės Savisar dėl penkto pakeitimo ir dėl devinto pakeitimo. Galbūt, mėla kolegė, mums galėtų dar kartą paaiškinti savo poziciją dėl šių pakeitimų penkto ir devinto. Na, o šiaip EPP yra patenkinta šio pranešimu. Ačiū. Much, Ms... Ačiū, panas Taylor. Um, yes, uh, thanks, Chair. Um... Ačiū, pirmininkė. Kramerio nėra, bet uh, jis paprašė manęs uh, perduoti, kad jis labai džiaugiasi galėdamas paremti 11 pakeitimą dėl sąveikos tarp atskirų paslaugų sistemų. Ir iš tikrųjų labai pagerės visas tekstas ir ypač pagerinsime keliaivių apsaugą. Ypač trečių ir šešioliktų pakeitimais džiaugiamės, kadangi stengiamas apginti keliaivius kompanijų nemokumo atveju. Pavyzdžiui, Šveicarijos avialinijos neseniai um, tiesiog bankrutavo akimirksniu. Taigi, um, kit, Kitas dar dalykas dėl papildomų priemokų, papildomų mokesčių. Aš e, pateikiau tą pakeitimą, prisimenu 261 reglamentą ypač. Ir e, ypač, kai kalbame apie tai, kad ne, negali būti diskriminacijos tarp skirtingų transporto rūšių. Ir 19 pakeitimą paminėčiau, kur kalbama apie galimybės žmonėms su negale ar su ribotų judumo galimybėmis geriau keliauti, geriau prieiti prie įvairių transporto rūšių. Ačiū. Pone Foster, atsar. Um. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad pranešimas yra gan sudėtingas, nors ir nedidelis, nes tos dvi sritis yra tokios skirtingos. Aš visiškai pritariu um, tam, ką jūs pasakėte, jūs tikrai labai išsamei viską pristatėte. Ir dabar, kalbant apie keleivių teises, um, man atrodytų, kad visiškai yra logiška, kad yra tikrai išmintingos taisyklės parengtos per daugelį metų ir įdėktos įvairiose transporto srityse. Pavyzdžiui, jeigu galvojame apie bendros transporto erdvės kūrimą, kas labai svarbu yra šiam komitetui, kad tai yra, kad keleiviai galėtų laisvai pereiti iš vienos transporto rūšės į kitą, keliauti įvairiomis transporto rūšimis, įsigyti lengvai bilietus ir taip toliau. Tas taip pat yra svarbu ir transporto kompanijoms. Čia turime rezoliuciją, pavyzdžiui, dėl dėl avialinių, kurios bankrutuoja. Tai aš manau, kad reikėtų akcentuoti tai, jog nacionalinių valdžios institucijų yra atitinkama pareiga rūpintis tokiais atvejais ir labai rimtai pažvelgti į savo pareigas tokiais atvejais, nes juk mes, aišku, labiausiai nerimėm tokių atvejų išvengti, ypač kai keliaiviai keliauja skirtingomis transporto rūšimis, jie atsiduria ypatingai sudėtingoje situacijoje. Uh, tuos atskirus dalykus mes, aišku, keliame dėl, dėl keliaivių teisių ir dėl mm, transporto priemonių peregistravimo. Tai tikrai aš jau sakiau, kad yra skirtingos temos, bet labai remsime jūsų pasiūlymus, tą, ką jūs išsakėte, ypač mm, dėl to pakeitimo, ar, ar turi būti registracija tos pačios ar ne tos pačios formos, ar, ar procedūros turi būti tokios pačios ar ne. Svarbiausia galvoti apie transporto priemonių vagystės ir, ir visą tą m, mm, verslą, kur realiai transporto priemonė pavagiama, išvežama į užsienį ir nieko negali padaryti. Tai reikia tikrai daug glaudesnio bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir dažnai tikrai žmonės susiduria su milžiniškomis su nuostolių sumomis kiekvienais metais. Uh, kuomet jiems reikia kažkur tai išvykti, galbūt pabūti kelis mėnesius, gal tik metus, jie turi prisiregistruoti ten transporto priemonę, paskui jie galbūt grįžta atgal ir vėl viskas iš naujo. Taigi turime galvoti apie tokius dalykus, galvoti, kaip paremti žmonės ir, ir šiaip bendrai mes remsime jūsų pasiūlymus. Ačiū, panas Golinš. Ar dar kažkas norėtų pasakyti? Gal tada komisija, ponė Senelova. Tuo tuoj komisijai irgi suteiksiu žodį. Abych v podstatě chtěla jednak poděkovat za zprávu a jednak za to, že obecně. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Jums už šį pranešimą. Mes labai džiaugiamės, kad sutarėme dėl trečio pakeitimo, pavyzdžiui, kur kalbama apie keleivių apsaugą vežėjo, mm, oro, ypač oro vežėjo bankroto atveju. Nuo 2006 metų e, labai daug galvojame šiais klausimais ir džiaugiuosi, kad tokias nuostas jau turime. Ačiū visiems. Žiūrėjau. Vas Golicki, prašom. Thank you very much. Mr. Chairman. Uh... Ačiū. Pone pirmininkė, gerbėmi transporto komiteto nariai. Noriu visiems padėkoti už jūsų darbą ir už jūsų pateiktus pasiūlymus ponios Bastos pranešimui savo nuomonę pristatėme IMKO komitete. Akcentavome, kad tai labai svarbi iniciatyva ir kad dar daug reikia nuveikti vidaus rinkoje, sprendžiant įmonėms ir priešiams rūpimus klausimus. Ir komisija puikiai žino apie egzistuojančias problemas. Daug e, projektų jau inicijuota arba yra rengiami ir draugė su parlamentu mes tengiamės spręsti visus aktualius klausimus. Noriu jūs dėmesį atkreipti į tai, kad rengiant šį pranešimą, rengiant šį teisės akto pasiūlymą dirbo draugė 30 komisijos direktoratų vidaus rinkos bei kiti. Tačiau mums dar nepavyko patikti atsakymų į visus pakeitimus ir suderinti viską su, su MUF, takso ir kitais generaliniais direktoratais. Jums, jeigu jūs pagėdaujate detalios informacijos tais pakeitimais, kurie ką tik buvo pristatyti, galime tą informaciją pateikti raštu. Tai tie galėčiau pasakyti tuo tarpu ir dar kartą dėkoju už pasiūlymus nes viskas eina labai teisinga kryptimi ir komisija yra tikrai patenkinta. What... Ačiū ponia Golinski. Rytoj balsuojame mes, tai at, dėl atsakymų e, laikas praėjo, aš galėčiau tik užregistruoti, kad komis, komiteto rekomendacijos yra tokios ir tokios. Pono Bakas m, mm, iškelti klausimai dėl pakeitimų nuo pirmo iki trečio ponios Savisar pakeitimai ir ponios Foster komentaras, pabandyčiau jį sureaguoti. Kalbant apie tarp valstybinius nusikaltimus, tai čia yra didelė problema, kuomet automobiliai pavagiami vienoje valstybėje, siunčiami į kitą ir perregistravus jie parduodami. Nors pakeitimuose akcentuojama ši problema pirmajame ir trečiajame pakeitime. Uh, vis dėlto nenumatoma prievalė valstybėms narėms kažko daryti, tik primenama, kad e, pavoktų automobilių peregistravimas pateikus e, suklastotus dokumentus turėtų būti vengtinas reiškinys. Bet tai tiesiog teiginys, bet aš manau, kad tą teiginį reiktų įtraukti dėl, dėl problemos masto. Trečiame pakeitime, nesako pirmininkas, penktame pakeitime tęsiamas tas pats argumentavimas. Komisija raginama didinti suderinto pažymėjimų registravimo apsaugą. Tai veikiau raginimas, kreipimasis. Ir būtent todėl aš nusprendžiau, kad galiu jį palaikyti, kad šį siūlymą galiu palaikyti. Kaip žinote, balsavimas numatytas rytojui. O IMKO komitetas turėtų balsuoti birželio mėnesį. Dėkoju visiems šešėlėms pranešėjams už darbą, už komentarus perdosime viską imko komitetui ir jie turės integruoti visų kitų komitetų pasiūlymus ir parengti konsoliduotą pranešimą. Taigi ačiū visiems. Peržiūrėjome du darbo tvarkės klausimus. Dabar perėmėme prie kito, kuriam numatyta valanda. Siūlyčiau dabar paskelbti kavos pertrauką ir grįžti pusę penkių. Kreipiuosi komisiją, ar jūsų e, atstovas bus čia, jis čia yra jau? Visi galėtume išgerti kavos. Ketvirta. 15 po 4 ir tikėsime, kad iki to laiko surinks visi šešėliniai pranešiai. Taigi pertrauka iki 16.15 kolegos.

Okay, colleagues, bring the meeting back to order again. Kolegos, prateskime darbą. Kitas darbo atverkės punktas. Tai kelių transporto priemonėse naudojami renginiai, ponios tikau dokumentas, svarstome pakeitimus, pakeitimų yra tikrai labai daug, kuriuos turime aptarti. Taigi, Silvija, žodis jums. Domnule președinte, vreau să încep prin a mulțumi colegilor care au depus amendamente. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimus. Taip pat noriu padėkoti komiteto personalui, padėjėjams ir patarėjams už jų pagalbą. Taip pat noriu padėkoti Europos komisijos atstovams už puikų bendradarbiavimą rengiant šį dokumentą. Iš viso turime apie 340 pakeitimų. Manau, kad bendrai vertinant šie pakeitimai tek, patobulino tekstą, taigi reikėtų tuos pakeitimus analizuoti labai atidžiai. Didžioji dalis pakeitimų yra labai naudingi Aš kai kuriuos iš jų ir aptarsiu. Pavyzdžiui, kalbama apie mm, šio pranešimo tikslus visų pirma, kalbama, kas, bus, kas privalės naudoti tachografus. Yra kai kurių pakeitimų dėl šio pranešimo taikymos ryties ir tikslų, um, kurie galbūt ne visi gerai dera su mm, pranešimo mm, bendrosiomis linijomis, taigi reikėtų jos paderinti. Taip pat kalbam apie mm, tachografų naudojimą, pono e, grož pakeitimas, kuriame yra pasakyta, kad visose transporto priemonėse, kurios vykdys transportą per valstybių sienas, privalės turėti naujosios kartos skaitmininius tachografus. Panas Paksas pateikė pakeitimą, kuriuo jis siekia išbraukti galimybę valstybėms narėms, kurie jūs turi šiandien naudoti grafus taip pat ir nacionalinio transporto e, srityje. Tai yra nacionalinės teisės e, nuostatos siūlomas išbraukti. Toliau tachografai, kurios reikalavimą turėti transporto priemonėse vykstančiose tolesnėmis nei 150 km atkarpomis. Tais atvejais, pavyzdžiui, kai vairuotojo, kai asmo, kuris vairuoja transporto priemonę, nėra pagrindinis, trans, kai jo profesija nėra vairuotojas, kai jis nėra profe, vairuotojas profesionalas, kai to asmens pagrindinė profesija yra kitokia yra nuostos dėl tokių atvejų. Dabar panalizuokime išimtis. Kalbant apie naujosios kartos skaitminius tachografus, tai yra mm, in, intelektinės transporto sistemas, iš, išmaniuosius tachografus kalbėčiau. Mm, visas protokolas taikomas skaitmeninių tachografų duomenų perdavimui, turi būti viešai prieinamas. Yra pakeitimų dėl vietos nustatymo nuostatų. Čia aš siūlyčiau pakeitimą kad vietos nustatymas būtų atliekamas veiklos um, pradžioje ir pabaigoje, o ne per visą veiklos vykdymo laikotarpį. Yra taip pat daug pakeitimų, kuriais yra reikalaujama, kad e, sistema būtų naudojama tik tai, e, kai yra nemokama veikla kad nebūtų įmonėms užkruota dar papildoma mm, finansinė našta. Taip pat yra pakeitimų dėl nuotolinio e, per, e, duomenų perdavimo sistemų ir duomenų saugojimo 24, 36 ir 48 mėnesius buvo šešėlinių pranešėjų susitikimas šio klausimu ir turiu pasakyti labai naudingai vyko diskusijos. Kalbama apie techninės nuostatas, kad jos galėtų dviejus metus ir sektoriui šios ryties e, nuostatų gyvenimui reikėtų skirti bent dviejus metus bendrai vertinant reikės ketverių metų šio reglamento įgyvendinimui, o mm, kai kalbame apie šių renginių pateikimą rinkai, tai turi būti numatyta dviejų metų laikotarpis. Mhm. Toliau yra dar daug pakeitimų dėl to, kokį laikotarpį turi fiksuoti techografai. Uh, kokio laiko tarp duomenys turi būti fiksuojami. Yra kalbama apie mm, kasdienės veiklos duomenų e, registravimą. Pirmininkė, aš pasistengsiu visiems kolegoms išplatinti informaciją apie Europos Teisingumo teismo uh, sprendimą su išaiškinimu šios srities teisinių nuostatų, ypač dėl to, kiek kasdien vairuotojas turi teisę vairuoti. Tai yra, kokie yra darbo dienai keliami reikalavimai vairuotojams. Taip pat labai svarbu numatyti galimybę naudoti ir išorinės įvairias priemonės, kad tachografų naudojimo protokolas būtų viešai prieinamas. Čia yra tai daroma siekiant užkirsti kelią bet kokiam monopolio susidarimui tarp tachografus gaminančių įmonių, kad realiai visi galėtų konkuruoti šioje srityje. Toliau dėl šios ryties kontroliuojančių institucijų pareigas labai svarbu pasakyti, kad turi būti užtikrintos galimybės per atstumą e, skaityti tachografo duomenis, e, gauti tachografo užregistruotus duomenis, kad e, sertifikuotos kontroliuojančios valstybinės institucijos turėtų galimybę tikrinti uh, Um, transporto priemonių uh, darbą ir uh, vykdyti visas tenkančias kontrolės funkcijas. Komisijos mm, siūlomame tekste tokia galimybė yra numatoma tik kaip galimybė. Tai yra, kad valstybės narės gali pasirūpinti nuosios kartos e, įrangą, bet tai nėra privaloma. Uh, Mes galvojame, kad e, nebūtų prasmės reikalauti, kad transporto priemonėse būtų įves, įdėktos, įdėkti naujosios kartos renginiai, jeigu kontroliuojančios institucijos neturės naujosios kartos e, kontroliavimo priemonių. Taigi mes galvojame, kad reikėtų, kad ir kontroliuojančios institucijos turėtų naujosios kartos įrangą, kad galėtų tikrinti naujosius tachografus reikia, aišku, atsižvelgti į visus skirtumus tarp valstybių narių. Aišku, kad uh, Mm, daugeliu atveju atliekant kontrolę ne visuomet mm, yra visos techninės galimybės patikrinti naujasius kortos tachografus, taigi reikia galvoti, kaip um, pakelti tą kontrolės lygmenį, kad, visi sertif kad visos sertifikuotos institucijos um, sertifik sertifikuotos įstaigos turėtų galimybę atlikti kontrolę taip, kaip priklauso. Yra valstybių narių, kur įmanoma vertikaliai integruoti visus e, duomenys gaunamus iš transporto įmonių. Tuo tarpu kitose valstybėse narėse yra reikalaujama, kad būtų visiškas veiklos atskirimas tarp transporto priemonę kontroliuojančių e, įmonių ir veiklą vykdančių įmonių. būtų dar um, reikalinga su šešėliniais um, pranešėjais gal padirbėti tais klausimais. E, toliau dėl um, kortelės tachografo ir dėl vairuotojų vairavimo pažymėjimų. Dėja, komisijos atliktas poveikio įvertinimo tyrimas neanalizavo informacinių sistemų, kurios dabar yra naudojamos skirtingose e, valstybės įstaigose. Pavyzdžiui, vidaus reikalų ministerija dažniausiai yra atsakinga už vairavimo pažymėjimus, o tarpu už um, tachografų kortelės dažniausiai yra atsakingos transporto ministerijos valstybėse narėse. Taigi nėra integruojami tų sričių duomenys. Ir tikrai nėra lengva dviem, dvi skirtingas institucijas įtikinti užtikrinti e, tinkamai bendarbiauti. Bet aš manau, kad įmanoma būtų tai padaryti ir aš galvoju, nereikėtų visai atmesti tokios minties, kad reikėtų integruoti šių dviejų sričių duomenis. Mes vis tik tai tikėsime komisijos naujų pasiūlymų po to, kai bus atliktas naujas poveikio įvertinimo tyrimas apimantis visus etapus ir visas išlaidas, kurios susidarytų dėl tokių nuostatų galima gyvendinimo. Mes norėtumėm išanalizuoti visus elementus, kurie būtų minimaliausiai reikalingi įvertinant visą poveikį šioje srityje. Toliau kalbant apie laikotarpį, kuomet duomenys nefiksuojami, kad kaip reikėtų tai klasifikuoti, pavyzdžiui, poliso laiką, laiką, kuomet vairuotojas būdi. Mes tenksime surasti kompromisus, kad būtų galima, kaip galima plačiau apjungti visų kolegų nuomonės. Galvojant apie naujosios kartos skaitmeninius takografus, uh, labai svarbu yra turėti omenyje pagrindinį mūsų tikslą, tai yra pagerinti saugą mūsų keliuose. Aišku, kad šios ryties renginių modernizavimas neturėtų būti gyvenamas bet kokią kainą, nežiūrint, kokie, kokios būtų išlaidos. Jeigu mes priversime transporto įmonės uh, būtinai įrengti labai modernes sistemas, o galvoju, kad ir kontrolės institucijos lygiai taip pat turi būti tuo metu aprūpintos e, tokiamis pačiamis įrang, moderniamis įrangomis, kad galėtų po to tinkamai kontroliuoti e, transporto priemonės. Kai galvojame apie mm, sunkia svorių transporto priemonių įrenginius, e, kurie būtų mm, tobulinami tose įmonės, tose transporto priemonėse, kuriuose jau yra įrengta kažkokia tai įranga. Reikia galvoti apie tai, kaip būtų galima modernizuoti tą įrangą ir, ir įrengti e, naujus modernius įrenginius. Pavyzdžiui, yra pakeitimų, kurie siūlo e, senas transporto priemonės modernizuoti iki 2020 metų. E, kiti pakeitimai taip pat galvoja apie socialinius aspektus, Ir, gal, ir vis tik tai galvojame, kad reikėtų numatyti kažkokį tai uh, iš anksto suderintą terminą, per kurį turėtų būti atitinkamai modernizuoti ir tachografai jau dabar um, naudojamose transporto priemonėse, kur yra sen, seni tachografai. Uh, Taigi, pirmininkė, gal tiek pristatant šį pranešimą, aš labai lauksiu tolesnio bendradarbiavimo su kolegomis, formuojant ir kompromisus. Ir, ir dar kartą dėkuoju personalų už pagalbą. Labai ačiū. Dabar žodį šešėliniams pranešėjams, ponas Higgins, EPP vardu. Much, um... Ačiū, pirmininkė. Pane Tikau atliko labai išsame analizę dėl šio konkretaus projekto. Jau įvyko du šešėlinių pranešėjų susitikimai ir dar du įvyks visiškai netrukus. Aš norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti pranešėjai už tai, kaip įrengė šį pranešimą ir ačiū už visas pastangas atsižvelgti kiek įmanoma daugiau pakeitimų ir rasti kompromisus. Iš tikrųjų, pranešėja padarė labai daug Pranešėja kalbėjo apie taikymo sritį. Kai kas norėtų įtraukti visus komercinius automobilius, nepriklausomai nuo jų dydžio ir svorio. Bet aš manau, kad turėtų būti išimtis. Nėra jokios prasmės. Na, išskyrus nebent administracinius kaštus, atsižvelgiant į administracinius kaštus, kurti nepraktiškos priemonės. Priemonės turėtų būti praktiškos dėl atstumo veiksnio. Į tai reikėtų atsižvelgti, kai kas kalbėjo apie 100 km, apie 50 km, 150 km. Aš suprantu, kad dėl saugumo sumetimų kai kas nori 50 km atstumo. Šešėliniai pranešėjai bandė suderinti šią, šį klausimą su taikymos ryties klausimu. Visų pirma, reikėtų pagalvoti, e, kokie, kokios automobilių rūšis pateks į 13 straipsnį. Man atrodo, kad um, atsižvelgiant ir į pradinį komisijos pasiūlymą, protingas kompromisas būtų 100 kilometrų. Tikiuosi, kad pavyks pasiekti platų susitarimą tarp visų frakcijų. Taip pat reikės dėrėtis ir su taryba. Tikrai negali būti taip, kad mes reikalautumėm sunkvežimių e, vairuotojų laikytis visų šių naujų reikalavimų, jų atitinkamai neapmokius. Valstybės narės turėtų suteikti visą reikalingą įrangą. Įranga gali tikrai nemažai ir kainuoti. Taip pat mes nekartą esame sakę, kad komisija turėtų atsižvelgti tai, kiek biurų turi valstybės narės, kiek įrangos yra ir taip toliau. Pane Tiko kalbėjo apie tai, kad galbūt būtų galima apjungti tachografo kortelę su vairuotojo pažymėjimu. Aš manyčiau, kad reikėtų atlikti poveikio vertinimą, išsiaiškinti, ar tai iš tikrųjų yra įmanomas dalykas prieš apjungiant šios du dokumentus. Dėl tachografų duomenų. Čia yra daug dar neišspręstų klausimų, pavyzdžiui, susijusių su greičiu. Ar tachografai turėtų fiksuoti tik esminę informaciją, ar ne? Aš tikiuosi, kad šio klausimu taip pat pavyks rasti kompromisą. Pane Tikau kalbėjo ir apie darbo laiko apibrėžimą, bet yra puikus 94 metų Europos teisingumo teismo sprendimas. Man atrodo, kad juo ir reikėtų vadovautis. Nėra jokios prasmės išradinėti naujų apibrėžimų, jeigu yra puikus apibrėžimas, kurį patvirtino Europos teisingumo teismas. Baigdamas dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai Tikau, kuri tikrai puikiai padirbėjo. A... Ačiū, ponas Benjin, liberalų vardu, ačiū. Su kolega draugė teikėme šiuos pasiūlymus, daug pastebėjimų neturime. Noriu pasveikinti pranešėją. Aktualiausias, svarbiausias mums klausimas yra e, darbo laikotarpio ir kontrolės laikotarpio galimas sumaišymas. Ir kaip paskutinis kalbėtas, mes na, manome, kad kompromisą tikrai nelengva bus parengti šiuo klausimą. Galima bandyti, bet vertinant dabartinę teksto redakciją, ją galima interpretuoti kaip, kaip polisio laiką, už kurį mokama. Kai mano žmona, mano žmona dirba nacionalinėje sveikatos tarnyboje, bet jie nemoka už pietų pertrauką. Tai gali taip atsitikti, kad vieno, vieno sektoriaus darbuotojams bus mokama už pietų laiką. Na, sakyčiau, tai pavojinga pasirinkimas būtų. Taip pat gali iškilti problemų, kalbant apie sumažintas vai, sumažinta vairavimo laika, nes darbo laikas pailgės ir polisui skirtas laikas bus skaičiuojamas kaip darbo laiko, laikotarpis. Manau, kad polisis turėtų būti priskirtas kontroliuojamo kontroliuojamam laikotarpiu. Kitas dar vienas dalykas e, - tos dirbtuvės, kurios montuoja tachografus. Valstybėse kuriuose transporto įmonės tai gali, turi teisę e, montuoti tachografus, tai, tai jeigu tai galima, tai toks, tokia galimybė ir toliau turėtų išlikti toms valstybėms narėms. Toliau išimtys. Kalbėjome, ar turėtų būti pasirinktas 50, 100 ar 150 km atstumas toms organizacijoms, kuriu, kurioms e, pervežimai nėra pagrindinė darbo sritis. Manome, kad maksimumas turėtų būti 150 km, mes palaikytumėme tokį pasirinkimą dėl e, vairuotojo pažymėjimo ir tachografo kortelės e, su, su apjungimo. Norėtume pamatyti poveikio vertinimo studiją, visapusiško poveikio vertinimo studiją, e, nes turime tikrai rimtų abejonių dėl šio pasiūlymo ypač kalbant apie Junktinę karalystę, kur vairuotojo pažymėjimas yra dažn, dažnai pakarandinis tapatybės dokumentas daugeliu, daugelėje situacijų. Ir mes abejojame, ar tai, tai būtų protinga naudoti šį dokumentą vietoj vairuotojo kortelės. Galiausiai laikotarpį, per kuriuos nefiksuojama jokia veikla. Buvimas darbe, kai nefiksuojama jokia veikla, mes siūlytume priskirti tą laiką e, poilsio laikui arba kontroliuojamam laikotarpiui. Ir Svarbu, kad visose ES valstybėse narėse būtų įtvirtinta panaši situacija, kad būtų vienodos galimybės visiems. Pone Lichtenberger. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai. Ačiū už parengtą pranešimą. Ačiū už, už tai, kad jį pasirengusi ieškoti kompromiso. Man kyla keli klausimai. Visų pirma, kontrolės prietaisai ir tų kontrolės prietaisų techninis atnaujinimas. Man atrodo, kad reikėtų išsiaiškinti, kokios gali būti naujausios technologinės tendencijos. Tai gali būti Iš tikrųjų, valstybių narių institucijoms gali būti sunku nuolat sekti tą techninę pažangą. Taip pat mane domintų štai kas, kiek šiuo metu yra kontrolės prietaisų tipų. O taip pat man svarbu išsiaiškinti ir kuria linkme juda visa techninė pažanga. Na, aš bandžiau gauti informacijos, gavau labai prieštaringos informacijos, taigi man būtų įdomu pasigilinti į šį klausimą. Toliau, tachografo kortelės ir vairuotojo pažymėjimo apjungimas. Man atrodo, kad tai yra visai tikslinga, dėl, bet dėl dviejų, trijų priežasčių tai tikrai sunkiai gyvendinamas tikslas. Pirma priežastis yra štai kokia, jūs jau ją minėjote. Tai yra kontrolė. kontrolė yra paskirstita tarp įvairių ministerijų. Pavyzdžiui, vidaus reikalų ministerijos ir transporto ministerijos. Dar viena problema, kuri kol kas liko kaip ir nelabai pastebėta, yra štai kokia. Reikės keisti daug nacionalinių įstatymų, nes valstybės narės turi nacionalinius įstatymus aprašančius uh, įteisinančius įvairius dokumentus. Taigi, jeigu dabar mes norime apjungti du dokumentus, turime išsiaiškinti ir tai, su kokiamis teisinėmis problemomis susidurs valstybės narės. Aš visiškai neseniai supratau šią problemą. Toliau. Dėl kai tachografai yra įrengiami senose transporto priemonėse. Jeigu būtų norėta, tai tos transporto priemonės jau ir būtų buvusios su tachografais. Dabar e, transporto įmonės tiesiog gali imti išsisukinėti. Aš manyčiau, kad reikėtų reikalauti, kad ir senesnės transporto priemonės turėtų tachografus. Toliau atstumai ir radio ryšys. Mes jau turime apibrėžimą. Tiksliau, e, atstumas ir spindulys. Mes jau dabar turime apibrėžti dėl 50 km spindulio. Kai kuriuose valstybėse narėse tas toksai spindulys apima pusę valstybės narės teritorijos. Būkime teisingi. Kai kurios valstybės narės galbūt netaip rimtai paiso kontrolės reikalavimų, kaip jos tai turėtų daryti. Ir man atrodo, tai yra rimta problema. Ir dar porą pastabų. Tai yra greitis ir svoris. Čia pasakysiu štai ką. Yra įvairios transporto priemonių klasės ir jos kelia skirtingą pavojų. Pavyzdžiui, jeigu 40 tonų sunkvežimis viršyje greitį, jam bus žymiai sunkiau sustoti. Yra ir mažesnių transporto priemonių, kurių um, tos, tie matmenys yra kitokie ir kiti duomenys yra kitokie, jie kelia visiškai kitokių pavojų. Tačiau dažnai mažose transporto priemonėse krovinys yra vežamas nepritvirtintas. Ir tai gali kelti problemų, nors pati transporto priemonė ir nėra tokia jau sunki. Taigi, Man atrodo, kad būtų visai prasminga atsižvelgti transporto priemonės klasę. Nepakanka apsiriboti vien tik tais sunkia svorėmis transporto priemonės. Aš manau, kad reikia atsižvelgti ir į greitį bei svorį, nes jie yra lemiantis elementai susiję su eismo saugumu. Taip pat uh, Reikėtų atsižvelgti tai, kad kai kurie kroviniai vežami nepritvirtinti. Taip pat reikia atsižvelgti ir tai, kad eismo srautai yra labai nevienodi. Toliau, kai kurios valstybės narės galbūt nenori tokio tachografo. Tai yra vienas dalykas. Kitos valstybės narės, tarp jų ir mano atstovavimo šalis, labai norėtų tokio teisės akto, nes tai padėtų sumažinti eismo įvykių skaičių. Dar kartą sakau, kad kai kuriuose valstybėse narėse tie transporto srautai ir transporto tankis, srautų tankis yra žymiai didesnis, taigi toms valstybėms narėms tai yra labai aktualu. Um, ačiū pirmininkė, sako ponė Foster. Atsižvelgiant į pakeitimų kiekį, mes galėtume svarstyti čia iš iki nakties, bet tikriausiai taip nedarysime. Noriu pasidalinti bendrais pastebėjimais. Noriu dar kartą pabrėžti e, klausimus, kuriuos akcentavau, kai buvo pristatyti papildomi pakeitimai. Ir pritariu ponui Higginsui, nes Airija ir Junktinė karalystė tako, tako pana, taiko panašias e, toms dirbtuvėms galiojančias sistemas, taigi Mes esame įstikinę, kad tos dirbtuvės atlieka savo darbą puikiai ir jeigu kitos valstybės nori pasirinkti kitokius kalibravimo metodus ir jeigu visiems tai tinka, mes tam neprieštaraujame. Mums iškyla susirūpinimo dėl šios direktyvos taikymo apriepties, teikia, pakeitimo apriepties. Kai kurie pakeitimai susiję su privatumo aspektais ir porą pakeitimų, pavyzdžiui, kuriais siūloma per nuotolį užtikrinti stebėseną šiuo metu to neleidžia Europos domenų apsaugos pareigūno institucija, taigi tie, kas patikė tuos pakeitimus, turėtų pamastyti, nes tai neleidžiama. Deleguoti į teisės aktai mes pasisakėme už gyvendinimą užtikrinančius aktus, e, teisės aktus. Uh, Dėl vairavimo valandų pritariu pono Higginso išsakytoms mintims. Tai iš tiesų sudėtingas klausimas. Ir šiam komitetui sunku e, susitarti dėl vairuotojų darbo valandų. Iš pat pradžių buvo sunku, ši diskusija reikia apsispręsti, kur link mes einame. Svarbiausia yra štai, kas jeigu valstybės narės taikytų jau galiojančius mm, teisės aktus, tai nereiktų daugiau nei šimto pakeitimų. Taigi tikriausiai problema tame. Dar porą dalykų. Skaitmeniniai tachografai. Tai skamba puikiai, bet nepamirškime, kad smulkiam verslui tai reiškia didelę naštą ir e, transporto įmonės dažnai yra mažos įmonės, smulkus verslo įmonės, o ne didžiulės įmonės. Turime pagalvoti apie jiems tenkančius kaštus. E, turime užtikrinti nemokamą naudojimąsi palidovinėmis sistemomis, taip tikrai turėtų būti. Taip pat turime nepamiršti, kad tachografo tikslas fiksuoti vairavimo laiką, tachografas nėra skirtas atlikti kitų funkcijų, taigi turime pamastyti apie tai toliau dokumentai. Mes nepalaikome, aš nepalaikau siūlymo sujungti vairuotojo kortelį ir vairuotojo pažymėjimą, nes skirtingose valstybėse skirtingai identifikuojama asmens tapatybė. Nemanau, kad toks sprendimas pasiteisintų. Jeigu žmonės naudoja tą pažymėjimą asmenėme gyvenime, jie gali atsidurti situacijoje, kai tas dokumentas gali būti iš jų konfiskuotas ir tai tikrai apsunkintų gyvenimą, nes mes nemanome, kad tai yra tinkamas siūlymas. Kilometrai, mylios, atstumai, mano galva, maksimalus atstumas turėtų būti 150 km, o 50 ar 100 km, man atrodo, per trumpas atstumas. Bendrai bruožais pranešiai teko tikrai nelengva užduotis, bet kita vertus šimtai patiktų pakeitimų viską labai komplikuoja. Ir mes turime dar kartą prisiminti, kokia yra šių diskusijų esmė, ko mes norime. Mes norime, kad būtų gerai sureglamentuoti saugumo aspektai, kad e, vairuotojai galėtų gerai dirbti savo darbą ir kad valstybės narės įgyvendintų šias taisyklės, kad būtų užtikrintas teisės aktų gyvendinimas. Nebejoju, kad taip ir yra e, daugelėje valstybių narių, kai kur yra spragų, turime to nepamiršti. Norėčiau paprasyti, prane, paprašyti panešėjos dar kartą ap, ap, pasigilinti į tų pakeitimų aprepti, nes ne tik mes, ne tik mūsų valstybė, daugelį kitų valstybių yra aktualu, aktualūs tie bendro požiūrio aspektai. Mes svarbu, svarbu, kad sistema nebūtų pernelyg komplikuota ir apsunkinta. Ačiū, ponas Bak. Iš... Ačiū, pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už visą darbą. Jie iš tikrųjų daug padirbėjo, buvo pateikta ir daug pakeitimų. Mūsų visų bendras tikslas yra pagerinti dabartinę situaciją, o taip pat ir atskirų institucijų bendradarbiavimą. Apie tai kalbėjo ir pranešėja. Man atrodo, kad šiuo metu kontrolė dar nepakankama. Tai visiškai aišku ir atskirų valstybių narių pranešimų. Valstybės narės nevykdo savo užsibrieštų kvotų ir aš truputį nuogastauju dėl nuotolinės kontrolės. Aš bijau, kad dėl to visiškai išnyks klasikinės kontrolės ir dėl to bus žymiai daugiau e, transporto priemonių, yra techniš, kurios yra techniškai netvarkingos arba kurios veža neteisingai pritvirtintą ar nepritvirtintą krovinį. Taigi aš bijau, kad nebeliks tokių papildomų kontrolių. O aš manau, kad tai svarbus dalykas. Toliau, taikymas rytis nenorėčiau iš naujo pradėti diskusijos apie vairavimo ir polisio laiką. Vis dėlto manau, kad atėjo pats laikas e, sukurti tinkamą teisinį pagrindą mažiems, e, mažoms komerciniams transporto priemonėms. Šios priemonės praktiškai neturi jokių galimybių kontroliuoti dabartinės uh, nuostatas dėl vairavimo ir poilsio laiko ir yra tikrai daug galimybę apeiti nuostatas. Iš esmės aš pritariu e, pranešėjos e, atliktam darbui ir taip pat e, pritariu tiems atsakymams, kurie buvo išsakyti um, pirmame diskusijų etape. Trabajo enorme que está haciendo y es verdad que es un tema complejo y la verdad es que entiendo que frente a alguno de mis compañeros. Noriu padėkoti pranešėjai už didžiulį atliktą darbą. Mm, tikrai sudėtingas klausimas ir mm, kolegos sako, kad reikia gal, kiek galima mažiau šilesis į detalės. Aš manau, kad vis tik tai galime čia kartu padirbėti, apjungti savo pastangas ir, ir pasirūpinti gerų teisės aktų. Manau, kad labai naudinga vis tik tai pagalvoti būtų apie atstumą, kuriam, Pirminis, man atrodo, 50 km e, atstumas, kuomet nereikalavome tachografo, nebūtų gal tinkamas, reikėtų galvoti apie 100 km atstumą. Kitaip, e, kaip mes matėme, pažiūrėjau, Ispanijoje gali būti neigiamai paveikta e, kelių saugos situacija, gali taip pat sudaryti ir nesažiningos konkurencijos atveju. Kartais būna, pavyzdžiui, taip, kad mm, nuvažiuojami tie 50 km, tik paskui jungiamas tachografas. Ir tokiu būdu vairuotojas gali nuvažiuoti ilgesnį atstumą, negu normaliais um, būtų galėjęs nuvažiuoti. Taigi mes pasisakytumėm prieš to atstumo didinimą Čia reikia užkirsti kelią bet kokiam piknaudžiavimui ir neteisėtai veiklai. Mes galvojame, kad e, iš esmės tai būtų brangu, e, neefektyvu ir netgi nebūtų užkirsta kelio e, nesažininkai neteisėtai veiklai. I, I think... Bradburn. Uh. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, gal būtų porą dalykų, kurie būtų svarbiausia vertinant patį pasiūlymą ir pakeitimus. Ir man atrodo, visų pirma, reikia galvoti apie proporcingumą ir lankstumą. Proporcingumas svarbus dėl to, kad reikia galvoti apie saugos standartą. Tuo pat metu didinant tą saugos standartą, bet ir neprimetant per daug didelių išlaidų uh, šiam sektoriui. Toliau lankstumas yra labai svarbus, nes kalbame apie tai, kaip tachografai būtų naudojami, kaip būtų vykdoma kontrolė šios ryties. Taigi, uh, Aš akcentuočiau tuos kelis dalykus ir, ir ypač um, tuos pakeitimus, ką mes teikiame, pavyzdžiui, dėl to nuostol, nuotolinio tikrinimo. Aš pritariu tiem kolegoms, kurie pasisako prieš nuotolinį tikrinimą. Todėl, kad um, viena vertus tai galėtų tarpsi, tapti tuo didžiuoju broliu, kuris stebi visus ir visada, be jokio privatumo paisimo. Ir kitas dalykas yra tai, kad nėra aiškių techninių standartų, kaip tai būtų daroma, kaip tai būtų gyveninama, kiek tai kainuotų, kad to, tokios sistemos galėtų veikti, kokios būtų ir papildomos išlaidos sukurtos, kurios gali būti pakankamai didelės ir aišku visą tai e, sektorios būtų permesta e, klientui, vartotojui. Ir antras dalykas dėl e, tachografų viso matavimo, kalibravimo ir taip toliau. Aš e, čia ypač kalbėčiau apie privatumo aspektus. Asmuo, kuris turi vairuotojo pažymėjimą, galbūt viename dokumente, e, tai yra viename pažymėjime, turi leidimą vairuoti kelias skirtingas transporto rūšis. Taigi nesažninga būtų, jeigu mes reikalautumėm, kad e, tas dokumentas būtų kažkoks integruotas, apjungiantis kelis į vieną krūvą. Ir kitas dalykas, tai nebūtų, sąž... nebūtų gerai galvojant apie um, duomenų um, privatumo aspektą. Ir dar vienas dalykas būtų uh, nuostų įgyvendinimas. Aš sakyčiau, kad visas įgyvendinimo užtikrinimas, visa kontrolė turi būti valstybių narių rankose. Ir galvojant apie tuos um, reglamento pažeidimus, Man atrodo, reikėtų turėti omenyje, kad ne visuomet vienas sprendimas yra tinkamas visiems. Pavyzdžiui, Junktinė karalystė yra geras variantas, kaip yra užtikrinama, kad būtų laikomasi visų kelių eismo taisyklių um, reikalavimų. Visa ta kontrolės sistema veikia gerai ir man atrodo, kad nereikėtų paneuropinės sistemos. Prisiminkime, pavyzdžiui, per sieną, kai vyksta transportas, tarkim, jeigu um, yra mm, viršiamas greičio apribojimas ar netinkamai uh, parkuojamos transporto priemonės, kaip po to yra įgyvenama visa kontrolė ir, ir baudos kaip taikomos už tai. Mes turime pasirūpinti, kad visas popierizmas, visa ta biurokratija, nuo ko kenčia mūsų policija ir kitos e, tarnybos, būtų sumažinta. Pavyzdžiui, kaip sudėtinga yra, kuomet yra um, avarija įvykdoma kažko, padaroma kažkoje vienoje valstybė narėje, kaip paskui yra sudėtinga vis, visą kontrolę įgyveninti ir nu, nubausti, pavyzdžiui, už tą įvykį kitoje valstybėje narėje. Labai svarbu, kad valstybės narės aiškiai žinotų, kokios yra taikomos baudos, bausmės už kelių eismo saugos taisyklių pažeidimus ir taip toliau. Ir um, aišku, kad Labai svarbu, kad valstybės narės turėtų galimybę savo taisyklės taikyti taip, kaip yra nustatyta jų konstitucijoje, jų teisės aktuose, kad nebūtų tų drakoniškų variantų taikomų, primetamų bendrai. Ir dabar, kalbant apie tą kaim, ypač kaimiškų vietovių transportą, būtent čia kalbėtumėm apie tas, tuos atstumus, tai yra aktualiausia. Pavyzdžiui, apie, jeigu kalbame apie um, mažas įmonėlės, kažkokio tai sunkvežimio ar autobusėlio vairuotojus, tai greičiausiai jeigu primestumėm tokius didžiulius reikalavimus ir tokiom nedidelėm įmonėm, kurios tik tai vietoje kažkur važinėja po kaimišką vietovę, tai tikrai nepadidintų e, kelių eismo saugumo, tik tai sukurtų didžiulę naštą tokioms nedidelėms įmonėms. Taigi aš manau, kad čia reikėtų atsižvelgti į tuos aspektus. Ja, dank, Ponas Groš, ačiū pirmininkė. Kalbant apie kontrolę, ypač tarptautinio eismo srityje, tai reikia pasakyti štai ką. Maždaug 90 procentų įmonių veikia teisingai, o 10 procentų ne. Taigi, man atrodo, kad būtų geriausia mažinti tų netitikimų skaičių, o netyčiotis iš tų 90 procentų įmonių, kurios nepadaro jokių pažeidimų. Mes turėtumėm viską vertinti globaliame kontekste ir vertinti, mažinti tų netitikimų skaičių, tai yra 10 procentų įmonių. Kai kas kalb... buvo kalbėta apie Europos transporto erdvę. Iš tikrųjų egzistuoja ne vien tik nacionalinis transportas, yra ir tarptautinis transportas. Uh, ir reikia žinoti, kokios taisyklės galioja kitose šalise. Ir čia, man atrodo, kad didelis vaidmuo tenka tarybai. Tačiau ten valstybės narės masto labai vietinių lygmenių, o ne europinių lygmenių. Taigi aš manau, kad mes čia turėtumėm daugiau nuveikti. Dabar dėl kontrolės ir kontrolės nuostatų įgyvendinimo. Uh, Dabar kai kurios šalis nepaėgia kontroliuoti e, pirmosios tachografų kartos. Tai kaip mes galime kalbėti apie antrą kartą? Man atrodo, kad turi būti numatyti įpareigojimai, prievolės. Reikia ir atitinkamo personalo, kuris atliktų tinkamą kontrolę. Jeigu kontrolierius turi techninį išsilavinimą, tai jis gali geriau įvertinti pažeidimus. Jau šiuo metu sunkvežimiai, sunkvežimiai prietaisai turi registruoti daug duomenų. Man atrodo, kad reikėtų sukurti tokį teisės aktą, kur būtų pasimokyta iš praeities klaidų. Kalbama apie tai, kad yra analoginiai tachografai, skaitmeniniai tachografai ir antros kartos tachografai. Jeigu visos šios prietaisų kategorijos funkcionuos tuo pat metu, tai e, tikrai nepalengvins gyvenimo sektoriui. Reikia perinamojo laikotarpio. Iki 2020 metų yra pakankamai laiko, kad sunkiosios transporto priemonės galėtų prisiderinti. Tarkim, nuo 2020 metų e, sunkiosios transporto priemonės turėtų turėti bent jau vieną skaitmeninį tachografą. Anksčiau teisės aktai reikalavo tachografo buvimo transporto priemonėse, bet dažnai tokio prietaiso vis tiek nebūdavo. Gal suteikime galimybę komisijai pratesti terminą, nes dabartinė situacija nenaudinga niekam. Aš suprantu, kad mes turime daryti spaudimą, nes technologinė pažanga yra labai svarbi ES tačiau taip pat reikėtų numatyti ir atitinkamą lankstumą. Įmonės taip pat turi dalyvauti sprendimo procese. Šiandieninis logistikos valdymas leidžia užtikrinti žymiai nuoseklesnį planavimą. Neturėtumėm užverti durų įmonėms. Aš gyvenu pasienio ruožę. Ir galiu pasakyti štai, kad iš tikrųjų neprasminga daryti, leisti valstybėms narėms taikyti labai daug išimčių. Pavyzdžiui, man reikia nuvažiuoti tik 20 km. Ir tarkim, e, Belgijoje man būtų taikomos vienos taisyklės, Niderlanduose kitos ir Vokietijoje dar kitokios. Tie žmonės, kurie užsiema pervežimu, turėtų vadovautis nuomis taisyklėmis, bet tie, kurie nėra profesionalai, jiems nereikėtų primesti tokių naujų taisyklių. Jeigu aš gyvenu pasienyje, tai nuvažiavęs 10 km aš jau galiu atsidurti Vokietijoje ar nuvažiavęs 10 km atsidurti Niderlanduose. Ką reiškia tie 10 km? Taigi dar kartą pagalvokime, kad jeigu mes norime sukurti europinę erdvę, turime numatyti minimalų išimčių skaičių ir naują teisės aktą taikyti tiems žmonėms, kurie iš esmės ir dirba transporto srityje. Atsimenu ir anksčiau buvo bandyta į taikymą sritį įtraukti ir lengvesnius negu 3,5 tonos e, automobilius, bet aš manau, kad tai tikrai yra neprasminga. Aš jau paaiškinau, kodėl. Reikia nepamiršti to, kad Jau ne vienerius metus buvo daromas skirtumas tarp transporto priemonių iki 3,5 tonos ir virš 3,5 tonos. Ir buvo bandoma sumažinti, buvo bandoma daugiau naudotis mažesnėmis negu 3,5 tonos transporto priemonėmis. Aš manyčiau, kad reikėtų sukurti tokį teisės aktą, kuris pasitarnautų didesniam eismo saugumą ir užtikrintų geresnį darbuotojų saugumą. Baigdamas dar kartą dėkoju pranešėjai ir esu įstikinęs, kad mums pavyks rasti puikius kompromisus, nes pranešėja yra labai atidrai nusiteikusi diskusijų su vairiamis frakcijomis atžvilgiu. Ačiū. Ponas Alkadraui. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjai už jos darbą. Aš esu įsitikinęs, kad mums pavyks parengti gerą galutinį dokumentą. Mano frakcijai tampa aišku, kad kelių transporto rinkos atverimas turi vykti drauge su socialiniu, reikalingu socialiniu nu, E, sąlygų, kriterijų ir nuostatų nu, užtikrinimu bei lygių galimybių užtikrinimu visiems. Reikia naudotis mums prieinamą technologiją optimaliai. Pavyzdžiui, skaitmeninis tachografas yra priemonė, kuri gali labai daug pasiūlyti ir mes, galime, mes turėtume ją išnaudoti. Kitas dalykas - komunikavimas ateityje kontrolieriai, inspektoriai nebūtinai turės fiziškai stabdyti e, transporto priemonę kelyje, jie turėtų turėti galimybę tikrinti judančią transporto priemonę. Tai būtų paranku ir patiems vežėjams, nes taip jie nebegaištų laiko laukdami pakelėje, stovėdami, kol juos patikrins. nereik, neturėtų apsiribuoti vien tik tai mm, tinkamo tachografo naudojimo patikra, reikėtų domėtis ir e, vairuotojo darbų, kiek jis vairuoja, kiek laiko skiria poilsiui. Dar vienas dalykas. Galimybės stebėti, sekti satelitu turėtų būti susijęta su skaitmeniniu tachografų darbu, tai susiję ir su kabotažo taisyklėmis. Jeigu mums pavyks tikrinti ne tik darbo laiko užregistravimo pradžią ir pabaigą, bet ir patikrinti kokiose vietovėse vairuotojas apsilankė dienos eigoje, tuomet tikrai galima tikrinti, kaip laikomasi kabotažo, tais, kabotažo taisyklių, nes manau, kad tuo tarpu to, to, tai, tai nėra tikrinama. Dar vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, tai susijusių įmonių atsakomybė, kalbant apie sukčiavimus, apie taisyklių laužimą. Komisija yra labai, komisijos pasiūlyme yra labai svarbus aspektas siūloma numatyti, kad įmonė, o ne vairuotoja, ne vairuotojas būtų atsakingas už pažeidimus. Atrodo, kad liberalai nori susilpninti šias nuostatas, bet man atrodo, kad tai yra svarbu. Dar vienas dalykas, ką, ką norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kalbėdamas apie aprepti Manau, kad reikia numatyti kiek įmanoma mažiau išimčių, kai kurie kolegos jau apie tai kalbėjo. 50 km yra pakankamai ilgas atstumas daugelie šalių. Jeigu pratesėme iki 150-200 km, man atrodo, tai neproporcinga. Dar vienas dalykas, Matijų Groš apie tai jau kalbėjo. Ką daryti su priemonėmis iki 3,5 tonų svorio. Kaip žinote, ponė pranešė, aš vienas iš tų, kurie nori įtraukti visus, visas komersinės transporto priemonės ir, ir tas, kurio, kurių svoris iki 3,5 tonos. Ir galime to pasiekti net, nebūtinai šiuo reglamentu, bet kažkur tai reiktų pradėti. Taigi neaišku, kas pirmiau. Uh, Todėl reiktų komisijai užduoti aišku klausimą ir pasiūlyti jai apimti tas trans transporto priemonės kituose teisės aktuose. Ponas K Kalamitsos. Uh, Ačiū pirmininkė, dėkoju poniai Tikau ir dešimčiai kitiems kalbėjusių komiteto narių, nes vyksta tikrai įdomi diskusija ir ji padės mums užbaigti tą mūsų bendrą darbą. Pakeitimų kiekis yra tikrai įspūdingas - 340, galbūt aš net ne visus suskaičiavau. Man tai yra ženklas, kad komitetas puikiai suvokia, ką tachografas reiškia. Tas, ta priemonė yra labai svarbi, ypač užtikrinant sąžiningą konkurenciją. Ir sakyčiau, kad kai kurie aspektai aspektai, kurie gali pasirodyti administracinė našta, vertinant juos e, reikia nepamiršti, kad jeigu kai kurių elementų nebus, neužtikrinsime sąžininkos žmonių, kelių saugumo. Taigi būtų svarbu užtikrinti, kad šios sektoriaus darbuotojų teisės būtų užtikrinimos. Dar vienas dalykas. Apie tai kalbėjome kai kuriuose komunikatuose, kalbant apie GNSS sistemą. Šiomis priemonėmis galima pasiekti daugiau, suteikti daugiau galimybių įmonių darbuotojams geriau rūpintis logistiniais klausimais. Taigi mes norime užtikrinti kontrolės sistemas, kad kontroliuotume ne tik socialinius aspektus, bet tai būtų taip pat priemonė ir vykdyti kitą labai reikalingą veiklą pasitelkiant tą sistemą bandau, bandžiau sugrup, bandysiu sugrupuoti pakeitimus į grupės, kurie, kurio, kurios, pavyzdžiui, pakeitimai, kurių apreptis yra labai didelė, pakeitimai ir pakeitimai, kuriuos, į kuriuos dar reikėtų pasigilinti. Taigi, visų pirma, aptarsiu penkitą svarbių sričių, kur, kurios liečiamos pakeitimuose. Viena iš jų viskas susiję, kas susiję su naujų tachografų įdėgymo terminų. Manau, kad du metai, o ne 48 mėnesiai, ką siūlo taryba, yra tinkamas pasiūlymas, jūsų teikiamas pasiūlymas. Kitas svarbus dalykas - tai mokymai e, žmonių, tų pareigūnų mokymai, kurie užtikrins įgyvendinimą. Duomenų apsauga svarbu bet e, testų egzaminų suderinimas galbūt jau yra per, perteklinis pasiūlymas, galime apsiboti nacionalinėmis sistemomis. Ir kontrolę užtikrinantis pareigūnas galėtų užsimti ir kitą veiklą, naudingesnę veiklą. Dar vienas dalykas - rimtų pažeidimų sąrašas esantis pakeitimuose, kurių atveju reikėtų taikyti griežtas sankcijas. Tai yra tikrai naudingas pasiūlymas. Uh, nuotolinio komunikavimo galimybę. Jau kalbėjau apie tai. Kal, tai svarbu ne tik tai kalbant apie vairuotojų veiklą. Apie tai kalbėjo vienas iš kolegų. Mes nenaudosime tos galimybės tam, kad apsunkintume žmonės, naštą padidintume. Paprastai bus galimybė veikti toliau, kaip ir iki šiol buvo daroma. Vokietijoje tikrinama įranga, Tai jeigu paaiškėja, kad yra kažkokių problemų, tai stabdomi, stabdomi, stabdomas kelia tik tos transporto priemonės, kuriuose, kuriuose tikėtina bus panaši įranga. Toliau deleguotojų teisės aktų klausimas. Mes palaikome pranešėjo siūlymą, tačiau mums kelia susirūpinimą tai, kad per daug teksto iš priedų perkeliama į pagrindinį teisės akto tekstą. Reiktų rasti gerą pusiausvyrą tarp to, kas lieka prieduose, o ką galima tobulinti ir gyvendinti vėliau. Dar porą klausimų kurie nors yra svarbus, galėtų būti palikti ateičiai, kai kas apie tai kalbėjo. Pavyzdžiui, sensorių integravimas į tachografus. Šiandien mes nemanome, kad techninių požiūrių galimybės yra tokios pažangios, kad galima būtų tokią įrangą naudoti, integruoti į tachografą ir tachografas būtų kabinoje. Pasiūlymas, kurį rengėmės teikti dėl svorių ir matmenų, ypač dėl matmenų, kurį teiksime vėliau, tame pasiūlyme kalbėsime apie aerodinamiką ar kitus aspektus ir galbūt tuo met galėtume pasvar, pasvarstyti viešų konsultacijų rezultatus, kurios jau baigėsi. Galbūt ten galima būtų pakalbėti apie galiojančių taisyklių gyvenimą ir sensorius. GNSS sistemas naudojimas tachografuose e, užtikrinant kabotažo taisyklių gyvendimą. Manau, kad tai susijęs su rinkos e, reglamentavimo teisės aktais, o ne šiuo teisės aktu. Dar porą dalykų. Perteklinis reglamentavimas galbūt e, programos įrangos tipo patvirtinimas, kurią naudos kontrolės kol neįmanau, man atrodo, jeigu pasirinktume šį sprendimą, mes nueitume per toli, tai būtų jau perteklinis reglamentavimas. Reikėtų, yra kai kurių pakeitimų, galbūt mes nesi, neteisingai juos supratome, bet 136, 137 ir 300 dėl kelių vairuotojų uh, darbo vienoje transporto priemonėje, man atrodo, reiktų šių klausimų nereglamentuoti. Taip pat buvo daug svarstytas kortelių integravimas, tolesni pasiūlymai yra sveikintini, duomenų apsaugos pareigūnas perspėjimus, kad vas, vasario mėnesį, kad uh, reikėtų nepamiršti privatumo, asmens privatumo aspektus. Tai teikiant tokį pasiūlymą mes dar panagrinėsime. Tai aš, na, aptariu beveik viską, bet dėje. Čia reikia tai, kad vertiname 350 pakeitimų, tikriausiai kai ką pamiršome, bet noriu padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams, nes mes sėkmingai bendradarbiaujame, siekdami parengti visiems primtiną tekstą turiu taip pat pripažinti, kad taryboje irgi pasiekta nebloga pažanga svarstant šį pasiūlymą. Prisiminkime žymų išimčių klausimą. Vyko didžiulė diskusija taryboje, kai ka, ta diskusija ataidėjo ir čia. Ir paskutinis kompromisas. Šimtas kilometrų yra visai neblogas pasiūlymas. Tikrai nereikėtų nueiti toliau, viršyti šį atstumą, nes E, mūsų vertinimais tai to pakanka. 3,5 tonos, mažiau nei 3,5 tonos, mūsų vertinimais tai yra visai e, subalansuotas pasiūlymas. Kai, ku, kai kuriais aspektais pastebiu nuomonių sutapimą, suartėjimą, e, pakitimai taip pat atskleidė tam tikrą pažangą. Bet reikės dar palaukti ir pasižiūrėti, kaip iš 350 pakeitimų parengti gerą tekstą, dėl kurio būtų galima kiek manoma greičiau susitarti. Ačiū, pana Kalamicos, pana Tikau, ar norėtumėt ką nors pridurti? E, Prašadinte, e, vreau să subliniez faptul că și noi suntem. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau tiesiog pabrėžti, kad ir mes esame suinteresuoti, kiek įmanoma greičiau susitarti su taryba, bet be abejo, ne bet kokią kainą. Yra labai svarbu, kad ir taryba savo ruoštų žengtų keletą žingsnių mūsų link. Pavyzdžiui, parlamentui yra kai kurie klausimai labai aktualūs, labai svarbus. Tarkim, kokie duomenys turėtų būti teikiami kontrolės institucijoms. Taip pat, kaip kompetitingos institucijos turėtų vykdyti kontrolę. Uh, Dabar dėl deleguotų aktų. Aš žinau, kad taryba siekia įgyvendinimo teisės aktų. Na, nelabai ką galiu pasakyti šiuo klausimu. Dėl deleguotų teisės aktų mes išanalizavome komisijos pateiktą tekstą ir turime savo nuomonę. Dėl deleguotų teisės aktų, man atrodo, štai kaip. Jeigu mes paliksime pernelyg Jeigu mes iš deleguotų teisės aktų paimsime nemažai detalių ir jas perkelsime į patį teisės akto testą, tai galime pažeisti teisės akto pusiausvyrą. Taryboje e, buvo e, tarsi rastas toks kompromisas, e, kuriuo visiškai panaikinami deleguoti aktai. Tačiau Taip pat buvo sakyta, kad dėl deleguotų aktų gali kilti papildomų kaštų kontrolės institucijoms. Priedė, prieduose yra daug svarbių elementų ir jie turėtų būti perkelti į pagrindinį teisės akto tekstą. Dabar dėl registracijos. Tiksliau dėl fiksavimo svorio ir greičio fiksavimo greičio viršėjimas. Kai kurios transporto priemonės, kurios yra labai e, sunkios, aišku, kad patenka į eismo įvykius. Taigi mes ne tai, kad prieštarautumėm šių dviejų elementų fiksavimui, bet prašyčiau komisijos susisiekti su mūsų tyrimų centru ir gauti daugiau informacijos dėl galimybės į transporto priemonės integruoti svorio sensorius. Buvo patikta nemažai pakeitimų dėl išimčių. Prisimenu tai, ką pasakė ir kolegos. Reikia nepamiršti štai ko. Šis reglamentas yra skirtas profesionaliems vairuotojams, bet taip pat ir kitiems vairuotojams, kurie yra eismo dalyviai, nors krovinių pervežimas nėra jų pagrindinė veikla. Taigi, aš manau, kad bet kokiu atveju mūsų svarbiausias tikslas turėtų būti eismo saugumo užtikrinimas. Taip pat norėčiau priminti dar vieną dalyką. Tai yra vairuotojo kortelės apjungimas su vairavimo pažymėjimu. Man atrodo, kad mes einame teisinga linkme, siekdami bendro sprendimo. Visiškai netrukus bus parengtas naujas tekstas Ir aš tikrai tikiuosi, kad su kolegomis pavyks susitarti dėl paprastesnio, geresnio teksto, kuris būtų lengviau įgyventinamas ir praktikoje. Dabar dėl sankcijų. Reglamento tekste yra tokių nuostatų, kurios ir, kuriuose kalbama apie sankcijas. Yra įvairių teisės aktų, direktyvų, o taip pat ir reglamentų, uh, kuriuose taip pat yra nuostatų dėl sankcijų. Sankcijų, kurios yra susijusios ir su tachografu. Taigi jau dabar yra tokių nuostatų dėl sankcijų ir sunku užmerkti prieš tai akis. Taigi tiek pirmininkė. Baigdama dar kartą norėčiau padėkoti visiems kolegams už pakeitimus. Esu tikrai įsitikinusi, kad jeigu dirbsime kartu, pavyks rasti gerą sprendimą. Ir kad galų gale parengsime tokį tekstą, kuris būtų naudingas, paprastas ir lengvai skaitomas, o taip pat įgyventinamas praktikoje. Manau, kad turėtumėm pasistengti dar labiau nesukomplikuoti dabartinės situacijos. Atvirkščiai, turėtumėm palengvinti e, gyvenimą vairuotojams. Ačiū. Ačiū, ponia Tikau. Yeah Balsuosime birželio 31 dienomis. Manau, per tą laiką šešėliniai pranešėjai su pranešėja pasieks, parengs reikalingus kompromisus, ponia Groš. Äh, Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau paprašyti mus informuoti apie tai, kurie pakeitimai yra laikomi netinkamais. Tai yra labai svarbus dalykas derantis dėl kompromiso. Ačiū. E, žvelgiu į tokį sąrašą, kaip tik dabar, bandydamas sokti, kurie yra nepriimtini. Galiu trumpai juos pristatyti. Antras ponios Masner 2, 3, 3, 4, 3, 3, 6, 4, pono Ferberio 3, 1, 3, 3, 1, 5, 3, 1, 6, 3, 1, 7, 3, 307 pono Kok, 269, 268, 217 ir 300 iš pono Ulmerio, 307, 304 pono Zylės. Juos paminėjau, nes reikia apsispręsti, ar tie pakeitimai išeina už to tachografų reglamento taikymo priepties. Mes tai yra tachografams skirtas reglamentas, o ne vairuotojų darbo laiką reglamentuojantis aktas. Taigi, vienintelį, kuris laikau nepriimtini, aš kol kas dar nesisprendžiau, kuriuos teiksiu kaip nepriimtinus ir aš pasistengsiu, kiek manoma, greičiau apsispręsti ir jūs informuosiu. Man tikrai reikia pasitarti su visais. Ačiū. Dabar prasidės koordinatorių posėdis. Prašau visų, kurie neturi būti posėdėje, išeiti ir prasidės koordinatorių posėdis. Ačiū.